E, Prancūzijos institucijos man pranešė, jog šie asmenys nuo gegužės 16 e, e, buvo išrinkti, tai yra ponas Anrijo, kuris pati, pa, atstovaus pon, pakeis poną Arifą, Jean-Jacques Pisep, kuris pakeis Pascal Canfon, ponas Karim Siribi, kuris pakeis poną Vincent Pejon sveikino naujosius kolegas ir priminsiu, kad Amponas Ambrijo, kaip ir Zeribi, pagal darbo tvarkos taisyklės e, dalyvaus kaip pilna teisėjai nariai Europos parlamente ir jo e, struktūrose, jeigu jie pateiks atitinkamą e, pareiškimą, deklaraštišką deklaraciją, kad ir, ir, taip pat E, užima kokius nors postus ar atlieka pareigas, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento veikla. Kolegas Ryby man pranešė, kad e, žaliųjų frakcija jisai stojo. Vengri